posėdžio pradžioje, jūsų tvirtinimai. Jei nebus jokių prieštaravimų, tai šiandien e, balsuotos rezoliucijos bus patvirtintos ir perdildotos atitinkamoms institucijoms. Europos parlamento plenarinė sesija yra nutraukiama, šis posėdis baigiamas ir aš visiems linkiu geros kelionės ir gražaus savaitgalio